protokolo paskutinio posėdžio. Tokių prieštaravimų negirdžiu. Pone Kolarska Bobinska gruodžio trečią dieną e, buvo paskirta Lenkijos vyriausybės aukštojo mokslo e, ministre Rafos Traškovskis. Ta pačia diena buvo paskirtas skaitmės visuomenės ministru. Noriu pasveikinti kolegas su šiais paskirimais. E, pagal atitinkamą darbo tvarkos taisyklių straipsnį atsilaisvino jų